vyks diskusijos apie žmogaus teisų pažeidimų klausimus. Aptarsime šiandieną tris klausimus. Pietų Afrika, sveikuojančių kalnakasių nužudimas Pietų Afrikoje. Pane Dekaiser, pirmoji minutė. E, pirmoji kalbėtoja viena minutė. Ačiū, ponė pirmininkė. Tai nebuvo tragedija, tai buvo žmogžudystės ir norėčiau, kad išsaugotume žudinių,